darbo tvarkos taisyklių. Šis prašymas yra perduodamas Europos parlamento teisė reikalų komitetui, kuris atsakinga šiuo klausimu. Taip pat norėčiau pranešti, kad yra patiktas pakeitimas dėl teisės akto antro, antrojo svarstymo, kuris turi būti pakoreguotas. Atitinkama informacija jūs rasite protokolas, atsiprašau, interneto tinklalapyje Jans Indirect rubrikoje. Po 40, praėjus 48 valandų e, pateikus šio pakeitimo, šį pakeitimą, bent 48 parlamento nariai turi, e, atsiprašau, 24 ar 41 parlamento narys e, turi pateikti savo pritarimą šiems pakeitimams. O dabar pereikime prie mūsų šiandieninio posėdžio ir darbo atvarkės patvirtinimo, kur šis, mm, mm, ši darbo atvarkė buvo e, Europos parlamento pirmininkų sueigoje patvirtinta, remiantis atitinkamas e, darbo tvarkos taisyklių straipsnių. Ir ji jums yra išdalinta. Kaip matote, Mes dar turėsime nemažai svarstytinų klausimų. Artimiausiamis savaitomis įvyks nu, komisarų klausimai. Praėjusiamis savaitėmis vyko klausimai e, kai kurių Europos komisijos narių, o šiandieną dėl jų balsuosime. Rytoj pristatysiu politinius ir techninius principus, kuriais e, reiks vadovautis artimiausiais pusantrų metų. E, dviejus su pusę metų. Ir e, mes taip pat turime ir pateikti Europos komisijos pirmininko veiklos programą, kurią reikės aptarti. Taip pat turėsime apsvarstyti delegacijų narių skaičiaus klausimus. Taip pat kalbėsime apie didžiojo e, dvidešimtuko susitikimo dalykus, klausimus ir taip pat turėsime dar kalbėti ir apie biudžeto projektą. Taigi mūsų darbo tvarkė yra tikrai labai plati ir aš norėčiau, kad mes ją apsvarstytume punktas po punkto. Netrukus mes vėl sugrįšime prie visų pagrindinių šio, šio darbo tvarkės punktų, tačiau pirmiausia, ponios ir ponai, norėčiau.